The... Leiskite paskelbti mūsų posėdį pradėtą. Aš esu Paul Schmidt. Praėjusios kadencijos laikotarpiu buvau šio komiteto pirmininko pirmojų pavaduotojų. Leiskite priminti, kad šis posėdis yra transliuojamas internete ir bus renkamas komiteto pirmininkas e, ir keturi vis, vi, vicepirmininkai pirmininko pavaduotojai pagal darbo tvarkos taisyklių 191 straipsnį. Taigi visų pirmiausia, mes turime išrinkti savo pirmininką, o paskui vieną po kito visus keturis e, pirmininko pavaduotojus. Taigi e, pereikime prie antrojo darbo tvarkės e, punkto naujojo pirmininko rinkimai. Visų pirmiausia, norėčiau e, paminėti, kad būtinas kvorumas yra ketvirtis narių, komiteto narių. Norėčiau paprašyti jūsų pakelti rankas, tiek komiteto narių, tiek pakaitinių narių. Taigi kvorumas yra, kaip matau. Dabar norėčiau paprašyti jūsų pateikti pirmininko kandidatūras. Prašau, prisistatykite. Markos Skurė. Aš norėčiau pateikti ponę Paką kaip pirmininkė, kaip kandidatė į pirmininkės. Ar yra kitų kandidatų, siūlomų kandidatų? Jeigu ne, tuomet turime tik tai vieną kandidatę. Tuomet galime paskelbti ponę Pak kaip komiteto pirmininkė visos, viso komiteto bendrų nutarimų. Pone pak, e, sveikinu Jūs ir norėčiau pakviesti Jūs e, užimti pirmininkės vietą. Norėčiau padėkoti kolegėms ir kolegoms. Dėkinga visiems kolegoms. Tokia pilna posėdžio salė dar niekada nėra būsi vykstant komiteto posėdžiui. Džiaugiuosi, kad išreiškėte pasitikėjimą manimi. Aš jau 20 metų dirbu šiame komitete ir 17 metų esu EPP koordinatorė. Man kiek sunkoka iš koordinatorės batų imti ir įlipti į pirmininkės batus, atsisėsti į pirmininkės kėdę, nes čia reikia būti nešališkai, tačiau aš stengsiuosi tokia būti, nes aišku, kultūros komitete visą laiką labai svarbus pats svarstamo dalyko turinys ir svarbus bendradarbiavimas. Pereikime prie antrojo darbo atvarkės punkto arba C punkto. Pirmojo pirmininko pavaduotojo rinkimai. Sutarėme, kad kvorumas jau yra. Turime vieną kandidatę. Noriu paprašyti pristatyti šią kandidatę. Prašom. Ja, Sie haben das Wort. Žodis Jums. Madame la Présidente, je vous félicite d'ailleurs pour votre. Pone pirmininkė, aš norėčiau. Au nom du groupe des Verts ALE, prés... Noriu iškelti Helge Trupel kandidatūrą į pirmo kultūros komiteto pirmininko pavaduotojo postą. Ji labai daug dirbo dėl kultūrų įvairovės ir kultūrų dialogo jį taip pat puikiai žino Europą iš arti, mūsų piliečių poreikius iš arti, jį dirbo audiovizualiniai srity, jį taip pat rūpinosi biudžeto klausimais, aš atsiprašau, šiandien jį negalėjo dalyvauti posėdėje, tačiau jį nori toliau dirbti šiais klausimais. Aš manau, kad jiems bus tikrai labai puikiai vicepirmininkė kultūros komitete. Ačiū. Ačiū labai. Noriu dar kai ką pridurti. Aš ponui Triubel, tai yra poniai, pažadėjau, kad e, nieko toko, jei ji nedalyvavo šiame posėdėje, nes susirgo jos duktė atostogaujant salose ir dabar ji tiesiog turi būti su savo dukra todėl noriu paprašyti jūsų supratimo. E, ši kandidatė pastaraisiais metais tikrai labai nuoširdžiai dirba mūsų komitete ir aš tikiuosi, kad jūs pritarsite jos kandidatūrai. Ar yra kitų dar pasiūlymų? Panašu, kad ne. Tada norėčiau plojimais patvirtinti savo sprendimą. Vielen Dank. Ačiū labai. Pereikime prie antrojo pirmininko pavaduotojo rinkimų. Kvormas vis dar yra. Noriu paklausti, kas norėtų pristatyti kitą kandidatūrą. Anu Kalkola, prašom. Kiitoksia, Doris, ja onnittelut. Ačiū, Doris, ir sveikinu Jūs tapus pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti Timos Soinį, Suomijos parlamentaro kandidatūrą. Aš su juo esu dirbęs Suomijos parlamento užsienio reikalų ir Europos reikalų komitetuose. Ir manau, kad Timo yra konstruktyvus e, bendradarbiauti linkęs žmogus, todėl aš jį siūlau kandidatu į kitą antrą vicepirmininko vietą. Aš Finland. Ačiū, tai yra kolega iš Suomijos, kolega Soinį. Ar yra kitų pasiūlymų iš šį postą? Panašu, kad ne. María Bedie Kuchat, žodis. Yo lo que le <clears throat> querría pedir es que votáramos a... Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau, kad būtų balsuojama dėl kandidato, kuris buvo pasiūlytas. Um Socialistų frakcijos vardu jūs prašote slapto balsavimo ar balsavimo e, pakeliant ranką. Pakeliant ranką. Ar kas nors norėtų slapto balsavimo? Ne. Tuomet noriu paklausti, kas pasisako už kolegės ar kolegos Soinį rinkimą, rinkimus pakeliant ranką. Tikiuosi, kad niekas nepastebės. Marija, tu vis dėlto inicijavai slaptą balsavimą, todėl paprašysiu sekretariato išdalinti lapelius ir reikia paskirti ir du balsų skaičiuotojus. Wenn wir schon eine geheime Abstimmung machen, möchte ich doch. Jei jau norėtume balsuoti slaptai, tai pirmiausia, norėsiu paprašyti, kad e, Soini prisistatytų. Pone Soini, jums žodis. Hyvät kollegat. Dėkui, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Aš esu Europos parlamente naujas narys, Savo partijai pirmininkavau 12 metų. Suomijos parlamente e, buvau dvi kadencijas. Taip pat e, esu buvęs Europos reikalų komiteto narys. Yra tekę padirbėti ir savivaldybėse, mokyklų administracijose. Aš pats turiu du mokyklinio amžiaus vaikus. Ir esu dirbęs jaunimo organizacijose, kultūros organizacijose. Esu žaidęs futbolą. Net ir šiek tiek mėgėjiškame teatre suvaidinės. Turiu sukaupęs nemažai politinės patirties ir esu susiformavęs gana griežtą politinę poziciją. Manau, kad tai yra įprasta dirbantiesiems politikoje. Aš gerbiu demokratiją ir jos taisyklės. Kaip mažos valstybės ir nedidelio regiono atstovas, labai norėčiau dirbti šiame komitete, nes norėčiau, kad Europos e, mažos šalys ir maži regionai būtų pastebėti. Ačiū labai, noriu paprašyti išdalinti. Ne, vis dėlto aš e, dvi pavardas, aš pradžio vadim Tudor, ar esate čia? Jūsų pavardė ištraukiau. Ne, panašu, kad šio kolegos nėra. Emma McClarkin, jūs čia, taip? Tada dar vieną pavardę ištrauksiu. Emil Štornov. Jį mačiau šiandien, ponia Štornov ir ponia McClarkin. Turėtumėte ateiti prie mūsų ir pasiruošti skaičiuoti balsus. Taigi turime vieną kandidatūrą, ponas Soinį, jūs galite naudoti balsavimo biuletinius, į kuriuos įrašysite taip, tai reikš, kad jūs balsuojate už šią kandidatūrą, Arba galite įrašyti ne, tai reiškia, kad balsuosite prieš kandidatūrą, o jei bus nieko neįrašyta, tada busite susilaikę. Norėčiau paskelbti rinkimus pradėtus. Madame Moran. Pone Moran. Prezidente, euh, Ačiū pirmininkė, visų noriu prisijungti prie kolegų sveikinimų jums ir tik noriu pasakyti, kad reikia patikrinti, kaip kitose komitetuose, e, steigiamajame posėdėje, um, pakaitiniai nariai turi teisę balsuoti kaip ir tikrieji nariai, taip? Nes kituose steigiamuose posėdžiuose balsavome ir pakaitiniai. Bei den Koordinatoren haben die Tik kai renkami koordinatoriai, tada yra skirtumas. Tai yra, tada turi vieną tą pačią teisę ir pakaitiniai, ir tikrieji nariai. O komitete, jei nėra tikrojo nario, tada jį gali pavaduoti pavaduojantis narys. Um, ja. Alam Madži. Alam Madži Kristijanov. Prašom. Ateikite čia ir įmeskite savo lapelį. Yeah. Ar visi turi balsavimo biuletenius, tie, kurie turi teisę balsuoti? J'ai déjà fait. Dann darf ich die. Tuomet balsavimas prasideda. Kri, kri, kviesiu Jūs bal abecėlės tvarka. Maria Badia Ikuchet. Please come here. Alam. And then Badia. Malika Benarab Atou. Lothar Bisky. Piotr Boris. Jean-Marie Cavada. Silvia Costa. Santiago Fisas Aixela. Mary Honeyball. Surin Katalin Ivan. Petra Kamerevert.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 Crisula Tagliadelli. Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Marieke Schake. Und Paul Schmidt.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 und Doris Pack. Yeah, Pack. I did it. Hat jeder Gelegenheit gehabt, seine Stimme. Ar visi turėjote galimybę balsuoti? Tuomet baigiu rinkimus. Posėdis laikinai nutraukiamas, kol balsų skaičiuotojai suskaičiuos balsus. We can restart our meeting. Galime pratesti savo posėdį. Aš jau turiu rinkimų rezultatus. Jei jums įdomu, turėtumėte nutilti ir paklausyti. 41 narys balsavo. 23 atsiprašau, 31 balsavo, 23 balsai, e, balsavimo biuleteniai buvo galiojantis, kiti buvo nepris, nepriskaičiuoti, 12 reikėjo surinkti, o ponas Soinis surinko 14, taigi, ponia, jūs esate išrinktas. Jis surinko absoliučią balsų daugumą. Taigi, jūs esate išrinktas. Užimkite savo vietą prezidime. Tęsėme. Rinkimus. Trečiasis vice pirmininkas. Kvormas vis dar yra, niekas nepaliko posėdžių salės. Norėčiau paprašyti teikti trečiojo pirmininko pavaduotojo kandidatūrą, prašom. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, je voudrais m'associer. Pone pirmininkė, aš irgi noriu prisijungti prie kolegų, kurie jūs jau pasveikino. Uh, Taip pat noriu pasveikinti ir kolegas, kurie išrinkti pirmininko pavaduotojais ir noriu kairiųjų, šiaurės kairiųjų frakcijos vardu pristatyti kandidatūrą ponelio Tardbiski. Tai e, naujas parlamentaras, tačiau jis 15 metų dirbo Bundestage ir kultūros reikalų komitete. Ir ilgą laiką mm, dirbo pedagogu ir tikrai labai žymus pedagogas Vokietijoje. Jis dėstė e, kiną kino e, mokslus, taigi aš manau, kad tikrai bus labai puikus e, pirmininko pavaduotojas. Kiitoksia puheenjohtaja. Onnittelut myöskin. Ačiū. Aš norėčiau pasveikinti Timo Soinį. Tikiuosi, kad socialistai nesugalvos dabar balsuoti. Tai buvo e, paketinis susitarimas. Mes e, paremsime viskį pona Biski. E, Europa yra e, įvairialybė ir mes turime gerbti vieni kitus. Ir aš manau, kad socialistai bent jau kultūros komitete gerbs Europos e, daugia kultūriškumą. Taigi remiame poną Biskį. Aš lab, labai noriu padėkoti, nes nesitikėjau, kad Marija pateiks savo pasiūlymą. Nosotros respetamos siempre la... Marija. Ačiū pirmininkė, mes visuomet gerbėme įvairovę frakcijoje. Mes prašėme balsavimo, kai buvo renkamas anksti, pir, pirmininko pavaduotojas prieš tai, ne dėl kitų priežasčių, vien tik todėl, kad e, jo nepažįstame, bet noriu pasakyti, kad mano frakcija yra tokia frakcija, kurios tikrai negalėtumėt pavadinti neuropietišką. mūsų frakcija yra neeuropietiška, taigi todėl mes prašėme balsuoti, tačiau toliau mes gerbsime visus rinkimus, kaip ir viską gerbėme šiame parlamente. Ačiū labai, neturime kito kandidato, jei niekas neprieštarauja Biskio kandidatūrai, tuomet norėčiau paprašyti jūsų plojimais pritarti šiai kandidatūrai. Herzlichen Glückwunsch, Herr Kollege. Nehmen Sie bitte vor. Sveikinu kolega. Sėskite prezidime. Pereikime prie ketvirtojo pirmininko pavaduotojo rinkimų. Kvorumas vis dar yra. Noriu paprašyti pateikti pasiūlymą. Hano, tau ši teisė tenka. Kiitoksia puheenjohtaja Doris. Ačiū. Ačiū Doris, gerbiama pirmininkė. Aš vėl kalbu. Be Alde frakcijos e, tokios puikios komandos mes tikrai negalėtume suformuoti. Mes e, siūlome žiniasklaidos medijos atstovą iš Danijos. Ačiū labai. Ar yra kitų pasiūlymų? Ne. Norėčiau paprašyti jūsų pritarti šiai kandidatūrai. Noriu paprašyti išrinktojo pavaduotojo ateiti atsisėsti prezidiume. So, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, wir haben das Mielos kolegės, mėly kolegos, mūsų valdyba pasipildė, šalia mane sėdi tie žmonės, kurių mums visiems reikia, kad jie padėtų bendradarbiauti. Stevenas Solta yra sekretariato vadovas, ponas Naitak sėdi šalia, o šalia sėdi kolegė Kriskada. Šie trys žmonės yra tie žmonės, kurie padės jums sudaryti jūsų pranešimus, o salės gale sėdi daug darbščių kolegių sekretorių, kuriuos e, mes kažkada pakviesime išgerti taurę vyno kartu. Na, o dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra biudžetas. Tenka apgailę stauti, kad jau šiandien mm, jūs turite priimti sprendimą, tačiau praėjusios parlamento kadencijos metu jau vyko šio klausimo svarstymai, o rugsėjį jau pirmą savaitę turėsime balsuoti dėl pakeitimų šiame komitete, norint kažkaip e, paveikti biudžetą. Taigi situacija ta, kad pirmiausia turime paskirti biudžeto pranešėją, o tada turime aptarti, kokius pakeitimus teiksime. Noriu jūsų paprašyti pritarti vicepirmininkės Helga Trupel kandidatūrai. Ji iki šiol dirbo rengdama atitinkamą pranešimą šią temą ir manau, kad ji ir toliau turėtų likti šiame poste. Noriu paprašyti jūsų pritarimo, jei nematau, nematysiu nieko, kas prieštarauja, tuomet taip ir nutarsiu. Matau, kad niekas neprieštarauja. Aišku, kiekvienas iš jūsų rytoj jau gaus darbo dokumentą, kurį mes turėsime papildyti pakeitimais. Rytoj gausite elektroniniu paštu tarybos pasiūlymą. Jį turėtumėte atidžiai išanalizuoti, mes galime jį keisti, tačiau paskutinė diena pateikti pakeitimams yra Liepos 31 diena. Taigi iki Liepos 31 dienos turėtumėte pateikti savo pakeitimus. Pakeitimus gali teikti tiek tikrieji, tiek pakaitiniai nariai. Deja, tikriausiai nesugebėsime parengti vertimo visomis kalbomis. Kalbu apie pakeitimų vertimus. Taigi, jei vis dėlto jūs norite kažką keisti tarybos pasiūlymą, tai geriausia būtų tai padaryti dar šią savaitę. O jei kas nors norės vėliau pateikti pakeitimus, tuomet mes bandysime jums tą galimybę taip pat suteikti, tačiau po tos minėtos datos, kuri dar nėra tiksli, nebebus vertimo į kitas kalbas. Galime numatyti, kad rūpjūčio vidurys bus paskutinė diena, kurią galite pakeis, pateikti savo pakeitimus, kurie, kaip minėjau, bus neverčiami. Ir tuos pakeitimus galėsite pakeisti, pateikti, atsiprašau, tik prancūzų arba anglų kalba. Tačiau, aišku, jei galite, pateikite visus pakeitimus iki Liepos 31 dienos 12 valandos dienos. Rugsėjo 2-3 dieną vyks mūsų komiteto posėdis. Ponios Trupel pranešimas bus pristatytas ir vyks pasikeitimas nuomonėmis, o tada galėsime vėlgi ir ponios Triupel pranešimui teikti pakeitimus iki rugsėjo pirmos dienos. Atsiprašau, iki rugsėjo ketvirtos dienos 12 valandos. Pone Trupel pateiks pranešimą, vėliau integruos jį pakeitimus ir tada kitas mūsų posėdis vyks spalio 5-6 dieną. Ačiū už tai, kad klausėte. Pone Trupel jau pranešė man, kad ir toliau tęs šį darbą ir jau pirmojo svarstymo metu ji panaikins tuos biudžeto apkarpimus, kuriuos numatė taryba. Taigi labai svarbu, kad jūs pateiktumėte tuos pakeitimus, tokius pakeitimus, kurie paremtų ponios Trupel poziciją. Jei turėtumėte klausimų, galite juos pateikti sekretoriatui. Ar komisija nori žodžio? Ponas Nauts iš komisijos, kur jūs sėdite, gal norite pasisakyti? Jums žodis. Aišku, galite prisistatyti, kad naujai išrinkti parlamento nariai su jumis susipažintų. Labą dieną, aš esu E, švietimo ir kultūros generalinio direktorato atstovas atsakingas už biudžetą ir kaip ponia Pak jau pasakė, e, taryba e, teikia siūlymus sumažinti kai kurias biudžeto eilutes. Ir aš norėčiau paaiškinti, kodėl yra siūlomi šie biudžeto apkarpimai į tris grupės galima sudalinti šias priežastis. E, visų pirma, e, apkarpimai susiję su programomis e, susijusiomis su jungtiniomis valstijomis ir Kanada. Per pastaruosius porą metų buvo problemų įgyventinant šias programas ir šią biudžeto eilutę. ir ryšium su e, naujai išrinktų Junktinių valstijų prezidentu e, pastebėjome pagerėjimą programas įgyvendinant. Kadangi e, ši eilutė yra bendrai finansuojama kartu su mumis ir jungtinėmis valstijomis bei Kanada. Taryba taip pat e, siūlo išlaikyti šį apkarpimą, kadangi, e, kadangi tai pagyvintų toliau programą. Taigi toks pirmas momentas susijęs su bendradarbiavimu su Kanada. Ir antrasis dalykas dėl uh, E, apkarpimų pagrindinėse programuose. Tai yra mokymasis visą gyvenimą, pilietybės programa ir kreditų apkarpimai e, tokiuose e, programuose ir e, programuose susijusiuose su e, pilietiškumas, laisvė, saugumas ir teisingumas. Mes turime e, tvirtų argumentų, e, tai yra pagrįsta e, realiais skaičiavimais ir taip pat, kas dėl administravimo išlaidų, čia mes padidinome procentualiai e, nei e, biudžetą. Tai manau, kad šie siūlymai yra realistiški ir aš e, paprašyčiau jūsų paremti tuos. Na, o trečiasis dalykas tai yra programos susijusios su e, vizitais Europos valstybėse. E, per praėjusius porą metų tai puikiai veikia. Ir e, dar viena iniciatyva, tai yra vizitai, apsilankimai e, vidurinių mokyklų moksleivių. Mes norėtume e, surenkti bandomuosius projektus šioje srityje. Taigi ši eilutė taip pat e, truputėlį pamažino biudžeto eilutę šiam klausimui. Tai tik norėjau pasakyti. Ačiū uždėmesi. Ačiū labai, ponė Nauts. Ar kas nors norėtų pasisakyti, sureaguoti? Prašom. Pone pirmininkė, aš dabar žiūriu biudžeto eilutes ir nelabai viską suprantu, nes aš nauja šiame komitete, bet matau, kad sumažinta nuo 6 milijonų iki 2,5 milijonų. Ir e, čia galvoju apie biudžeto skirtą sportui ir parengėmėsiams sportui veiksmams. Biudžeto komitetas priemė šį sprendimą, o mes esame atsakingi už sportą. Komisija siūlo, kad 85 procentais e, sportui turėtų būti sumažintos išlaidos. Tuo tarpu e, Lisabonos e, sutartyje ir Baltojoje knygoje yra sakoma, kad turi būti skirta tiek ir tiek pinigų sporto raidai. Ir man atrodo, kad tai, kas yra daroma, netitinka šiam siekiui. Akivaizdu, kad dėl to sumažės galimybės geriau e, priimti Lisabono sutartį Airijoje, nes sportas yra labai svarbus, svarbi veiklos rūšis Airijoje. Lisabono sutartyje, kaip ir Nico sutartyje apie tai yra kalbama ir Baltojoje knygoje yra kalbama apie sporto pranašumus, socialinį švietumą, kultūrą. Tai yra sveikatos betos rytis, todėl mes turėtume labai stipriai didinti lėšas skiriamas šiai sryčiai, o ne 85 procentai sumažinti. Ačiū labai kolega, mes šiandien tikrai nediskutuosime apie patį biudžetą, tai darysime rugsėjo mėnesį, tačiau noriu patikinti Jūs, kad ponia Trupel tikrai patenkins Jūsų pageidavimus ir bandys anuliuoti biudžeto apkal, apkarpimus. Ji jau anksčiau dirbo šioje srityje ir kovojo už tai, kad biudžetas nebūtų apkarpytas. Savame suprantama, tarybai niekada nepatiko tai, kad pagal sutartį tokie dideli asignavimai skirti sportui. Ačiū už jūsų pastabą kartu su Šmit ir Iva Belet, kurie dirbo šioje srityje, prisidės prie pakeitimų parengimo ir mes akcentuosime, kad sportas yra labai svarbi kultūros rytis. Pereikime prie jūsų dokumentų. Pirmiausia, noriu priminti, kad darbo dokumentus turėtumėte pasimti. Čia yra naujų narių ir parlamento narių narių padėjėjų gairės. Pirmą kartą istorijoje sekretariatas parengė gairės, žinodamas, kad naujai išrinktiems narėms, nariams dažnai būna sunku susigaudyti. Dažnai ir asistentai taip pat yra nauji, todėl paimkite tas gairės ir laikykite jas rašomajame stale, nes ten rasite daug svarbių duomenų. Kitas dalykas. Noriu paprašyti atkreipti jūsų dėmesį į 2009 ar taip 9 metų kalendorių darbo kalendorių, kuris jau yra patvirtintas, tačiau jis buvo tvirtinamas e, senosios parlamento kadencijos metu. Noriu jūsų paprašyti pasižiūrėti, kaip turėtų atrodyti mūsų posėdžių grafikas rugsėjo mėnesį. Taip pat noriu paprašyti jūsų pritarti tam sudarytam grafikui. Na, o dabar žodis kolegai, prašom. Una, una sola osservazione sul, sul calendario. Siccome è previsto la data. De... Vienas pastebėjimas dėl tvarkaraščio, kadangi lakurčio 9 diena, kaip jūs turbūt geriau žinote, kaip nei aš, 21, 20-osios Berlyno sienos grįvimo metinės, uh, Tai mm, ir, ir jūsų valstybė ir kitose tikriausiai bus ypatingų renginių šiai dienai pažymėti. Todėl taip gali būti, kad daugi, dauguma komiteto narių negalės atvykti į posėdį. Vėl noriu paklausti, gal būtų galima mm, posėdį perkelti į 10 ar 11 dieną iš 9, nes tai tikrai labai svarbi data visiems mums Europoje. Aš manau, kad turėtumėm parodyti pagarbą šiai dienai. Sure. Aš visiškai suprantu jūsų pasiūlymą, juo labiau, kad aš esu vokietė. Jei niekas neprieštaraus, mes bandysime šią datą pakeisti, bandysime perstumti į 10 ar 11 dieną. Tiesa, nežinau, ar pavyks, nes tai visada susiję ir su patalpomis, ir su vertėjais. Na, o dabar pono Boris ir pono Martin klausimas. E, gal galėčiau vieną pasiūlymą pateikti. Lapkričio 11 diena yra nacionalinė šventė Lenkijoje. Tai gal galima būtų pasiūlyti vengti šios datos. Problemis. Mielas ponė kolega, mes kiekvieną dieną turime ypatingas dienas, šventinės dienas. Pavyzdžiui, rytoj Belgijoje yra nacionalinė šventė. 14 diena taip pat yra šventė. O lapkričio 9 yra ypatinga diena, nes tai 20-osios metinės. Paprastai mes tą dieną dirbtume. Aš aišku suprantu ir suprasiu, jei jūs nedalyvausite komiteto posėdėje. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Panas Martin. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Noriu pasiteirauti, ar jau aišku, kada vyks posėdžiai, ar jie vyks, sakykime, pirmadieniais po pietų, ar daugiau antradieniais, ar kitą dieną. Tiesiog būtų įdomu, planuojant į priekį 2010 metus, kaip naujajam nariui žinoti, kada tie posėdžiai vyksta. Ačiū labai. Nėra jokių pamėgtų komiteto dienų. Čia tiesiog taip sutapo, kad praėjusią kadenciją mes posėdžiavome galbūt pirmadienį, antradienį, trečiadienį, praėjusį kartą buvo tris kartus antradienį posėdžiai. Jei jūs e, išreikštumėte konkretų pageidavimą, mes galėtume, ten, galėtume nustatyti savo ritmą, pavyzdžiui, posėdžiauti pirmadieniais ir antradieniais. Arba kitaip švelniau tariant, maždaug pirmadieniais, antradieniais. Tačiau nei pirmininkė, nei komiteto sekretariatas negali užtikrinti, kad tie posėdžiai tikrai ir vyks tomis dienomis, nes vyksta tuo pačiu metu ir kitų komitetų posėdžiai ir jūs nebūtinai ateisite dirbti šiame komitete, galbūt jei vyks balsavimas kitame komitete, jūs išeisite į kitą komitetą. Pasižymėjau jūsų pastabą, tačiau ar tai įmanoma, tai nežinau. Dar kartą žodis poniai kolegijai iš Prancūzijos. Oui, excusez-moi, Marie-Christine Verger. Atsiprašau, Marija Kristina, aš tik norėjau mm, pranešti, kaip jūs jau sakėte, dirbome Liepos 14 dieną, o lapkričio 11 diena yra pirmos, o, mm, pirmojo pasaulinio karo pabaigos data. Tai mm, nežinau, gal jeigu mes kalbame apie e, iš, šventinės dienas, tai iš tikrųjų atkreiptumėm dėmesį į tą datą, nes tai yra ypatingai svarbi data. Panašu, kad diskusijos tik prasideda. Problema ta, kad mes negalime minėti visų šventinių dienų. Taip pat neturime, negalime tiesiog keisti posėdžio datos. Tačiau 20-osios metinės Vokietijoje yra tikrai ypatinga diena. Aš manau, kad mes galime būtent tą dieną minėti ir švęsti. Aš e, puikiai suprasiu tuos, kurie nenorės švęsti, tačiau iš jūsų veidų galiu spręsti, kad daug kas man pritarė. Žodis poniai kolegijai. Bandysiu kalbėti vokiškai. Savame suprantama, sienos nugriovimas yra svarbus įvykis, nepriklausomai aišku nuo to, iš kurios perspektyvos tą faktą vertinsime. Aš kilusi iš Lenkijos ir mes taip pat turime daug minėtinų dienų. Vokiečiams uh, ta diena yra labai svarbi, kai buvo nugriauta siena, tačiau manau, kad mes turime likti prie savo įprastinio ritmo. Jo labiau, kad įsiplieskia naujos diskusijos, kurių metu tarsi bandoma e, nustatyti, kurios e, šventės yra svarbesnės. Aš suprantu, kad tau, kaip mūsų komiteto pirmininkai, yra sunku priimti tą sprendimą, tačiau manau, kad turėtume likti prie senojo grafiko. Labai berlinietiškas pasiūlymas. E, turiu pasakyti, kad ne aš tą dalyką siūliau, ne vokietis netgi pateikė šį siūlymą. Inviterei i colleghi prima di discutere sull'11 novembre a guardare il calendario. Aš aptardami 11 lapkričio norėčiau pažiūrėti, kad kolegos pažiūrėtų į parlamento darbo kalendorių, yra numatyta mini sesija. Ir mes bet kokiu atveju visą dieną dirbsime kaip įprasta, todėl manau, kad mes čia be reikalo diskutuojame. Tiesiog pasižiūrėkime į parlamento darbo kalendorių. Aš pažadu, kad nieko nekeisime kartu su koordinatoriais, kuriuos išrinkote jūs. Mes dar kartą bandysime svarstyti šį klausimą, o tada nuspręsime, ką galime keisti. Tikrai nenorime kad diskusijos įsipliektų. Mm, tikrai visos minėtinos dienos yra svarbios. Na, o dabar keletas pastabų dėl kito posėdžio. Antrą ir trečią rugsėjo dieną Bruselėje vyks mūsų komiteto posėdis. Tikiuosi, kad jūs per tą laiką pailsėsite. Linkiu jums nuostabių atostogų. Pailsėkite nuo rinkiminio streso. Ir turėkite omeny, kad šiuose rūmuose dažnai yra daug chaoso. Noriu padėkoti ir vertėjams. Tikiuosi, kad jūsų dėka e, darbas šiame komitete nebus toks sudėtingas. Viso geriausio.